į atinkamą nacionalinių teisės aktų taikymą sritį ir taikyti platesnius arba gilesnius negu vien tik tai minimalus apsaugos reikalavimai. Ačiū. Ačiū, komisarė. Noriu tik tai pasakyti, kad aš turiu rezoliucijos e, projektą ir e, rytoj 12 val. vyks balsavimas, taigi dabar diskusijos šio klausimo yra baigiamas. Ir toliau pagal mūsų darbo turkę, mūsų e, darbo turkė yra žodinis klausimas komisijai e, dėl atsparumo antibiotikams. Taigi, ponas Tikastro, autorius šio klausimo, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Šiandien yra pats laikas kalbėti apie atsparumo antibiotikams problemą, e, gyvūnų atsparumo antibiotikams problemą, ypač kalbant apie ES gyvulininkystę. Ir e, yra faktai, kurie rodo, kad 50 procentų antibiotikų Europoje e, yra skirti naudoti gyvūnams ir tokiu būdu siekiama užtikrinti gyvūnų sveikatą. Mes nenorime uždrausti antibiotikų vartojimo gyvulininkystėje, tačiau mes norime pasiekti, kad antibiotikai būtų skiriami veiksmingiau ir kad būtų daroma viskas, kad būtų mažinamas atsparumas antibiotikams. 2010 m. gegužės 5 dienos rezoliucijoje mes atkreipėme dėmesį į tai, kad yra ryšys tarp gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos. E, todėl e, visų pirma, mes turėtume kovoti su gyvūnų atsparumu antibiotikams. Tuomet mes prašėme e, Europos Europos komisijos, e, kad jį išanalizuotų atitinkamus duomenis e, dėl šios problemos, kad e, būtų galima imtis atitinkamų veterinarinių veiksmų. Praėjus metams po tos diskusijos Žemės ūkio reikalų komitetas, kurio pirmininkas aš esu, norėtų užduoti komisijai tokius klausimus. Kokiu priemonių buvo imtasi iki šiol? Ir kaip žinia, ta, tas gyvūnų atsparumas antibiotikams turi poveikį ir žmogaus sveikatais. Todėl, e, jeigu komisija turi surinkus atitinkamus duomenis, todėl ji, e, ta, tuomet jais remdamasi ji turėtų imtis konkrečių veiksmų. Ir taip pat, kas, norėčiau paklausti, kas yra daroma, kad antibiotikai būtų naudojami veiksmingiau, kovoj, tikslingai kovojant su tam tikromis gyvūnų lygomis. E, maistas turintis mažai energetinės vertės, e, tokie gyvūnų pašarai galėtų paskatinti tam tikras gyvūnų ligas, dėl ko naudojama dar daugiau antibiotikų. Todėl galbūt kalbant apie tam tikras gyvūnų rušis, e, būtų galima numatyti, kad jų nebūtų galima šerti gyvūninės kilmės produktais, pavyzdžiui, gyvūnų miltais. E, ir pastaruoju metu buvo labai intensyviai dirbama. Ties pranešimu šio klausimo aš norėjau padėkoti poniai Polcen, šešėliniai pranešė ir visoms frakcijoms, kurios prisidėjo prie šio bendro rezoliucijos teksto ir mes tikimės, kad šitas tekstas paskatins Europos gyvulininkystės konkurencingumą. Ir e, todėl dar kartą mes turime pabrėžti mūsų atsakomybę ir atsakingą elgesį. Dėkuoju toliau komisaras Andor. Like Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad komisija puikiai suvokia problemą ir tinkamai ją neramina šitą e, grėsmę, kurią kelia e, mikrobų atsparumas e, Dar 2009 metais komisija kreipėsi į Europos vaistų agentūrą, parašydama e, rinkti lyginamosius duomenis dėl to, kiek e, naudojama antimikrobinių medžiagų e, gyvulinkystėje. Ir e, e, 2009 metais, trečiame ketvirtėje pradėta tokia e, tyrimų studija. E, medicinos, tai yra vaistų agentūra draugės su valstybėm narėm, e, pasitengė surinkti duomenis iš dešimties Europų, Europos valstybių narių ir šie duomenys greitai bus paskelbti. 12 papildomų valstybių narių pradėjo savanoriškai rinkti tokio pobūdžio duomenys. E, tikslas yra išplėsti šią sistemą, kurie apimtų galų gale visas valstybės narės. Tolesnis tikslas būtų surinkti detalesnių duomenų. Pavyzdžiui, konkrečiai įvertinant, kokios gyvulių rūšys gauna kokių antibiotikų, kam mums reikalingi tokie duomenys. Mums reikia šių duomenų tam, kad galėtumėm e, pasirinkti mokslo pagristą metodiką, nes tik tai turint duomenis mokslininkai gali tiksliai įvertinti E, šitą atsparumą mikrobams e, paplitimą ir tada galės jau rekomenduoti reikiam priemonių. Grįžtant prie antros klausimo dalies, aš galiu patikinti valstybės narės, kad komisija supranta, kad atsparumas e, mikrobams antimikrobinėms medžiagoms e, reikalauja koordinuoto požiūrio tarp įvairių agentūrų ir be abejo pastoviai šios agentūros turės e, rengti sutikimus, e, rengti viešas konsultacijas. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su atinkamom savo agentūrom, konkrečiai su susirgymų prevencijos kontrolės centru, Europos maisto saugos institucija, vaistų agentūra, taip pat Europos atitinkama laboratorija. Na ir atsakant į paskutinį trečią klausimą, galiu paskelbti, kad komisija dabar rengia penkiametę strategiją. Čia su MR. Ši strategija vėlgi bus pagrįsta holistiniu požiūriu ir e, joje bus konkrečių pasiūlymų, e, kokių toliau priemonių reikėtų e, imtis, vertinant, tai yra sprendžiant šitą sparumo mikrobai problemą. Ir E, Visą tai bus ginčiama, kaip jau sakiau, anksčiau vykdomis konsultacijomis, apie kurias aš papasakau, bus e, rengiamas naujas taisyklės dėl tiek medicininių ir veterinarinių produktų, tiek ir e, gyvulių pašarų, bus rengiamas priemonės instrumentai, kurie bus skirti būtent kovai su atsparmų mikrobams ir tinkamomis cheminėms medžiagoms. Na ir remiantis surinktais duomenimis, komisija prims sprendimus dėl teisinių pasiūlymų, dėl galimų teisės aktų. Mūsų tikslas būtų pristatyti e, šią strategiją lapkričio 18, e, kuri yra 2011 metų būtent e, atsparumo antibiotikams diena Europinė mastu. Ačiū. Dėkuoju, ponė komisarė. Be Dabar pasisakys kalbėtojų frakcijų vardu. Pradėsime nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Dvi minutės kalbės ponė Jėglė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų Žemės ūkio reikalų komiteto pirmininkui, taip pat Paul, e, ponui Paulo De Castro, už jo iniciatyvą pateikti klausimą komisijai šią, šią svarbę temą. Pone komisarė, išklausiusi jūsų, aš norėčiau paprašyti, kad jūs nuo teorijos pereitumėte prie praktikos, nes manau, kad jau atėjo laikas imtis realių veiksmų. Atsparumas antibiotikams yra problema, į kurią reikia žiūrėti labai rimtai. Iki šiol šiai problemai nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys gyvulininkystėje. Ir e, tinkamai e, vartojant antibiotikus, tai gali būti tinkama priemonė, kurie padėtų mūsų ūkininkams e, užtikrinti gyvūnų sveikatą ir gerovę kad ir ateityje galėtume e, va, naudoti antibiotikus kovoje su gyvūnų ir žmonių lygomis, reikia e, koordinuoto požiūrio bendrijos lygmenių. Praėjusią, praėjusią savaitę Žemės reikalų komitete mes labai intensyviai diskutavome šią temą Ir dirbdami prie rezoliucijos mes 12, balandžio 12 e, dieną patvirtinome tą rezoliuciją didžiąją balsų daugumą mūsų komitete. E, ir iš tiesų pavyko puikiai bendradarbiauti su visų frakcijų pranešiais, todėl mes parengėme subalansuotą ir gerą tekstą. Ir todėl norėčiau, kad mes rytoj balsuodami laikytumėmės šito teksto. Pranešimas yra subalansuotas, jame yra kalbama ir apie gyvūnų, ir apie visuomenės veikatos aspektus. Taip pat yra kalbama apie antibiotikų atsparumo problemą ir apie ūkišką e, naudojimąsi antibiotikais. Todėl e, norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš Žemės ūkio reikalų komiteto, ypač poniai Paulson už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau, kad komisija pradėtų aktyviai veikti. Dėkoju uždėmesi. Grazie per il gruppo SD, eh, l'onorevole Capula. Ačiū, dabar SRD frakcijos vardu pasisakys ponas Kapulas Santos. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Antibiotikų naudojimas kovojant su gyvūnų lygomis e, yra susijęs su kai kuriomis problemomis, kurios yra plačiai žinomos ir su jomis sunku kovoti. Europos parlamentas e, yra išnagrinėjęs ir pasiūlęs labai griežtas e, normas ir taisyklės E, šiuo atžvilgiu, kaip turėtų būti taikomas gydimas antibiotikais, tačiau e, to vis dar nepakanka. Reikia gerų stebėsenos mechanizmų, reikia būtinas priemonės numatyti, kurios leistų rinkti išsamesnius duomenis. Taip pat reikia formuluoti tolmesnius teisės aktus žemės ūkio politikos srityje, tam, kad būtų išplėstos taisyklės dėl antibiotikų um, panaudojimo gydant gyvūnų ligas. Kolegė Jėglė jau atkreipė dėmesį į svarbiausius aspektus, į tai, kad reikia kurti priemonės, kurios skatintų geresnę visuomenės sveikatą ir leistų naudoti tinkamai gyvūninės kilmės produktus. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu, ponė Paulsen, dvi su pusę minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū ir Jums, gerbiamas komisarė. Mėly kolegos, aš manau, kad e, nuveikėme puikų darbą Žemės ūkio reikalų komitete. Retai, kada taip būna, kad mes taip vieningai sutarėme kokios nors temos atžvilgių. Atsparumas antibiotikams iš tiesų yra pati didžiausia grėsmė, kalbant apie gyvūnų sveikatą ir taip pat ir mūsų žmonių sveikatą. Anksčiau būdavo taip, kad infekcinės užkrečiamos lygos būdavo dažniausia mirties priežastis vaikų, taip pat suaugusių žmonių, bet lygiai taip pat ir gyvūnų jauniklių. Taigi negalime pamiršti, kad žmonės ir gyvūnai šiuo požiūriu yra labai panašus ir sėdi toje pačioje valtyje. Mūsų e, imuninės e, sistemos veikimas panašus, mes esame E, jautrus e, streso e, veiksniui, taigi reikia antibiotikų tam, kad galėtume rimtai kovoti su kai kuriomis lygomis. Būtent tai turėjome mintyje, kai buvo imamasi priemonių medicinos srityje žmonių lygoms gydyti. Ir tuos pačius principus pagalvojame reikėtų taikyti ir gyvūnų sveikatos atžvilgių. Ir vieno dalyko negalima pamiršti, kalbant apie antibiotikų naudojimą, kad iš tikrųjų galime vėl sugrįžti į savo e, proprosenelių laikus, kai užkrečiamos lygos, tokios kaip e, ausies uždegimas, e, pavyzdžiui, vaikams galėdavo reikšti greitą mirtį. Taigi tas infekcinės lygas reikėtų traktuoti labai e, rimtai ir jų gydimą ir labai džiaugiuosi tuo, ką mums pavyko pasiekti šiuo požiūriu. Be abejo, yra dar smulkmenų, e, kurias reikėtų rezoliucijoje galbūt mano manimu formuluoti kiek kitaip, bet visgi svarbiausia ne tai, kad viskas būtų sureglamentuota, svarbu, kad bent jau mūsų bendras noras, valia sutaptų, mūsų siekiai būtų vienodi ir tikiuosi, kad komisija mano taip pat. Nes e, manau, kad beveik vienbalsiai rytoj nubalsuosime šio klausimo, bent jau to tikiuosi ir tai bus labai aiškus signalas siunčiamas jums. Ačiū. Ir dabar ECR frakcijos vardu pasisakys ponas Ešvas, dvi minutės. Uh, chairman, Noriu padėkoti Žemės ūkio komiteto pirmininkų už tai, kad iškėlė šią problemą. Aš noriu pritarti išsakytiems nuogastavimams dėl to, kad uh, E, aptinkamas daugiau mikrobų atsparumą antibiotikam atveju. Be abejo, verčia surūpinti tai, kad e, iš tikrųjų šitas atsparumas gali paskiau paveikti žmonių, žmonių populaciją. Ir e, jau kažkada laikytis patikimais antibiotikų poveikis e, ir efektyvumas dabar gerokai sumažėjo. E, Taigi be abejo labai svarbu, kad būtų toliau tęsiamas darbas su įvairiausių magitūrum ir farmacinė pramonė e, sprendžiant šią problemą. Aš noriu kitą vietus konstatuoti, kad e, priešingai viešai paplitusiai nuomonį tai nėra vien tik tai problema susijusi su intensyviu žemės ūkiu. E, atsitiktinis antibiotikų taikymas žemės ūkija būdingas ir mažiems ir dėliems ūkiams. Ir dažnai dabar antibiotiko naudojimas e, yra tiesiog įtrauktas į sutartis, e, kurias sudaroma su perdirbėjais. Todėl reikėtų vėl kompleksiškai spręsti šitą problemą. Kita vertus, akivaizdu, kad e, esame tam tikrų kontrolės elementų ir aš e, lauksiu dabar komisijos parengėt e, strategiją. E, Kita vertus, e, laukiant tokios strategijos, norėčiau akcentuoti tris dalykus. Pirmiausiai, tokia strategija turi būti pagrista mm, protingais moksliniais faktais ir įrodymais. Priemonės turi būti proporcingos. Ir trečia, tos priemonės neturi užkrauti papildomų e, biurokratinių naštų ir dėl to padidinti žemės ūkio, ypatingai gyvulių augintojų e, darbo kaštų. Ačiū. Toliau Panas Vaitlink, žaliųjų vardu. Gerbiami kolegos, ši tema iš tiesų yra labai svarbi, ją reikia žiūrėti rimtai, nes mes čia kalbame ne tik apie gyvulinkystės ateitį, bet ir apie visuomenės veikatą ir tai reikia nuolat pabrėžti. E, ko mums trūksta ir kas pasidarė aišku, kad mums trūksta duomenų. Jeigu mes E, turime duomenys tik iš dešimties valstybių narių, tai to yra tikrai per, per mažai. Mes turime e, veikti greičiau, kontroliuoti veiksmingiau. Tai yra tema, kuri kuriai skiriama yra, nepakankam, yra skiriamas nepakankamas dėmes, dėmesys, kalbant apie gyvulininkystę įvairiose regionuose. E, ir mes juk turime, galime kažką nuveikti per, perstruktūrizuodami e, gyvulinkystės politiką. Turime e, siekti, kad e, gyvūnai būtų sveiki ir kad prevencija būtų geresnė, geresnė priemonė negu gydimas. Taigi taip pat turime daryti viską, kad būtų sumažintas antibiotikų vartojimas gyvulininkystėje. Dažniausiai atsparumą antibiotikams išsivysto žmonės dirbantis gyvulinkystės rytyje, tai yra ūkininkai. Ir e, tai kelia susirūpinimą. Ir yra netgi įtarimų, kad e, atsparumas antibiotikams yra perdodamas tiesiogiai per maisto produktus. Būtent į tai reikia kreipti didžiulį dėmesį, kalbant apie visuomenės veikatą Europoje. Taigi noriu pasakyti, kad reikia skubiai veikti ir pasakyti, kad 50 procentų antibiotikų skirta naudoti gyvūnams. E, to nepakanka, bet to tai yra tikrai per didelis kiekis, jį reikia mažinti ir e, tą turime mes daryti ne tik paisydami ūkininkų interesų, bet ir visos visuomenės veikatos interesų. Dėkoju. Toliau kalbėtojai savo vardu pradėsime nuo pono Nikolesku, jis kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pasaulio sveikatos diena E, kuri buvo minima balandžio 7, e, kaip vieną iš svarbiausių grėsmių e, visuomenės sveikatai įvardijo atsparumą antibiotikams. Būtent dėl mikrobų įgyto atsparumo antibiotikams kasmet miršta milijonai žmonių. Ir maistas, konkrečiai gyvulistykysės produktai, yra vienas iš pagrindinių šaltinių. Todėl tai yra labai svarbi tema, labai svarbi problema ir svarbiausias raktažodis čia būtų atsargumas. Antibiotikai patys savaime nėra blogas dalykas, blogas yra jų e, vartojimas, neteisingas vartojimas. Neturėtumėm demonizuoti antibiotikų. Antibiotikus tiesiog reikia atsargiai taikyti tiek ginant žmonės, tiek gyvūnus pasiūlymai, kurie nuskambėjo šioje rezoliucijoje, jog reikėtų geriau e, informuoti ūkininkus, e, ypatingai gyvunkystė besiverčiančius ūkininkus turėtų būti realizuota kaip galima greičiau. Kalbant apie pašarus, vėlgi e, dėl šių dalykų turėtų būti pasiekti tarpinės sutarimai. Pažinėsni tyrimai rodo, kad apie pusę visos mėsos patikrintos parduotuvėse e, buvo užkrėsta auksinis sofilokoko, kuris yra atsparus bent jau trim antibiotikų kategorijoms. Tai e, dar tik parodo, kad e, gyvulinkystėje plačiai taikomi antibiotikai. Na ir Panašu, kad Europos ūkininkai yra vieninteliai, kurie e, sąžininkai taiko šias įsiklės, bet dėl to praranda pajamas. Ačiū. Toliau. Ponui Rodus žodis. Pone Rodus. Sąlybė. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos, turime daryti viską, kad kovotume su tolimesniu atsparumu antibiotikams. Manau, dėl to visi sutarėme. Turime atsakingai taikyti antibiotikus gydami žmogų. žmonių lygas ir ES negali leisti, kad ir toliau kasmet 25 tūkstančiai žmonių um, mirtų dėl to, kad um, jų imunitetas nėra um, atsparus kad e, nebepavyksta taikyti veiksmingą antibiotikų, nes mikrobai yra vis atsparesni jiems. Turime imtis visų pastangų, taip pat ir tam, kad e, gyvūnai būtų apsaugoti um, nuo jauniklio amžiaus iki. Ir vėliau tam, kad spręstume egzistuojantis problemas, tačiau taip pat ir mūsų visų požiūris yra svarbus, reikia galvoti ir apie alternatyvę metodiką, fitoterapiją, kurią galima būtų pritaikyti. Bet tam reikia dar vykdyti toliau mokslinius tyrimus ir juos investuoti. Dėkoju. Grazie, la parola all'onorevole Erbrandi. Dėkoju. Ponas Gerbrandi, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Mes esame pasaulio čempionai, bet dėje ne futbole, mums pernai nepavyko to padaryti, bet mes esame antibiotikų vartojimo gyvulininkystėje čempionai. Ne viena kita valstybė nenaudoja tiek, tiek daug antibiotikų, e, kiek Olandija kiek Niderlandai, 25 tūkstančiai žmonių e, mirš, kasmet miršta nuo auksinio stafilokoko. E, 90 procentų paukštienos Europ... E, Niderlanduose turi mikrobus, kurie yra atsparus antibiotikams. Tokia šalis kaip Danija įrodė, kad e, taikant griežtas racionalias priemonės, naudojant mažiau antibiotikų, galima pasiekti e, sveikos ir sėkmingos gyvulininkystės. ES komisija jau anksčiau kartojo ir šiandien jis sakė, kad e, lapkričio mėnesį jį pateiks priemonės, 2012 metais tos priemonės bus pradėtos konkrečiai taikyti. Aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti, nelaukite, kol e, pradės veikti valstybės narės, jos, jos pernelik vėluoja, veikite jau dabar. Ačiū. Iniziamo il calcio di AI con... Dėkoju. Dabar pradėsime keštai spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Maginis. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad yra tokie šaliai sutarimai. E, visi pritarė, jog e, atsparumas antibiotikam yra problema, tačiau, kaip komisijos atstovai sakė, kol kas turime domenų tik tai iš dešimties valstybių narių, iš kitų dar nėra tų domenų. Ir mus tikrai labai neramina uh, E, tie dalykai, kurie, tie teiginiai, kurie nepagristi faktais. Aš norėčiau, kad būtų aiški lentelė, aiškus statistiniai duomenys, kiek kuri valstybė naudoja šitų medikamentų ir tada galėtumėm atrinkti valstybės narės, kurios nustato geriausius praktikos pavyzdžius. Kita vertus, taip pat įvertintas valstybės, kuriuose ta praktika, bloga praktika yra labiausiai paplitusi. Ne tam, kad jas gėdintumėm ar kažkaip tai įvardintumėm, bet tiesiog, kad būtų galima keistis tą patirtimį ir gerinti padėtį. E, šiaip turėčiau pasakyti, kad e, šiaip jau ūkininkai nesiveršia naudoti tų antibiotikų be reikalo, kadangi jie yra brangus ir paprastai jos taiko tik tai tada, kai gyvuliai susirga. Taigi ši diskusija turėtų būti šiek tiek subalansuota. Pirmiausia, reikėtų surinkti informaciją. Mes be abejo laukiame, kad e, lapkričio mėnesį pasirodytų ta strategija ir ši vis auganti problema ES nebebūtų tokia grėsminga. Ačiū parola all'onorevole Jar. Ponas Jar, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komiteto, e, pir, mūsų komiteto pirmininkui tam, kad iškėlė šį klausimą ir jis buvo įtrauktas į darbo tvarkę. Iš tiesų, tai, kas gali padėti um, išgydyti gyvūną, gali tapti didžiulę grėsmę žmogaus sveikatai. Dėl to reikia e, moksliniais tyrimais paremtą metodiką taikyti, nes reikia pripažinti tą faktą, kad antibiotikais gyvūnus ir toliau reikės gydyti. Bet mikrobai tampa antibiotikams vis atsparesni ir tai kelia problemų. Tikiuosi, kad bus atsižvelgta į pranešime minimas problemas nes kaip jau ir buvo pasakyta anksčiau, reikia išanalizuoti situaciją visose valstybėse narėse, ES žemės ūkio labui ir taip pat ES piliečių labui. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Mikolašek. E, e, signora prezidenta, dámy a páni, chcel by som poukázať na jeden fakt, ktorý e, spája veterinárne. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Panašumai tarp e, gyvūnų medicinos ir žmogaus medicinos e, ir visi kongresai pasaulyje, kur, kuriuose yra svarstamas atsparumas antibiotikams, yra, juose yra kalbama apie atsparumą auksiniam stafilokokui Tai yra auksinio stafilokoko atsparumą. E, nebėra antibiotikų pasaulyje, kurie paveiktų šį mikrobą. Ir e, taip atsitiko dėl to, kad yra naudojamos ištisos tonos antibiotikų gyvulininkystėje. Pavyzdžiui, prevenciniais tikslais gyvūnams yra į pašarus dedami antibiotikai. Ir dėl to susiklosi tokia situacija, kad e, net ir žmonės tampa atsparus antibiotikams. E, tai yra žmo, žmonių lygos tampa atsparios antibiotikams. Ir e, už tai sudėtinga žmonės gydyti net ligoninėse. Komisija turėtų rinkti duomenys šiuose sritise ir turėtų ieškoti naujų antibiotikų, kurie padėtų išgelbėti žmonių gyvybės. Dėkoju toliau ponas Paška. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Chemijos ir farmacijos pramonės produktų e, naudojimas maisto pramonėje yra kelias, kaip medikamentai patenka į žmogaus organizmą. E, E, modernioji chemijos pramonė ir modernioji farmacija e, žemės ūkio srityje e, taip pat turi savo tikslų, jų preparatai yra naudojami, tačiau mes turime labai įdėmiai kontroliuoti tuos procesus. Taip pat E, profilaktiniai veiksmai galėtų mums padėti rasti atitinkamus sprendimus ir naujų technologijų vystimą. Mes e, turėtume kaip į pavojų žiūrėti į e, atsparumą antibiotikams, tačiau tai yra sudėtinė problema ir ta, to taip pat turime nepamiršti. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis tikimas komisaro Andor pirmininkė, gerbimi parlamentarai, komisijos strategija dėl e, e, mikrobinės, mikrobinės svarumo. E, mes ją pristatysime ateityje ir ten kalbėsime apie tai, kaip galima visose sektoriuose, visomis pajėgomis spręsti šią problemą. Kai kuriems priemonėms galbūt teks keisti teisės aktus, kitoms ne labai svarbu pasirinkti tinkamas priemonės iškilusiam užduotim spręsti. Aš sutinku, kad kalbame ne vien tik tai apie gyvulininkystę. Ir dėl to mes stengiamės uh, mažinti antimikrobinį atsparumą e, e, galima tai padaryti įvairiom priemonėm ir šviečiant ir per įvairias visuomenės akcijas ir panašiai. Mes esame įstikinę, kad pirmiausiai reikia surinkti duomenis, kad geriau suprastume esame padėti. Valstybės narės iš tikrųjų e, šiaip jau suinteresuotos ir mielai teikia tos duomenis, tas mus e, padrasina. Kita vertus, e, yra numatytas tam tikras veiksmų planas, parengiamasis darbas jau vyksta, poveikio vertinimas tam tikros taisyklės yra rengiamos dėl, dėl veterinarinio medicinių produktų panaudojimo ir panašiai. Teis, teisėkuros iniciatyvos ir pasiūlymai, kaip jau sakiau, turėtų sekti kiek vėliau, galbūt 12 metais. E, komisija labai sveikina parlamento vertingą indėlį ir e, mes ir toliau sieksime bendradarbiauti tiek su parlamentu, tiek su valstybėm narėm, tiek su visokiam suinteresuotom grupėm iš šio sektoriaus, e, siekiant apsaugoti ES piliečių sveikatą. Labai ačiū. Grazie komisario, komuniko di aver ricevuto una proposta di risoluzione. Ačiū. Komisarė, na vėlgi, e, turime rezoliucijos projektą. E, balsavimas vyks rytoj 12 val. ir sesija baigta, kitas posėdis prasidės rytoj.